Right, good afternoon, everyone, ladies and gentlemen. It's 10. Punktui darbos varkės tvirtinimas, jeigu komentarų neturite jį patvirtinta. Antras, pirmininko pranešimai, jų iš mano pusės nėra. Taigi galime eiti prie trečiosios darbo atvarkės dalies keitimatis, keitimatis nuomonėmis su EIVT dėl padėties e, Maldyvose. Sveikinuosi su ponu Krisler, e, kuris e, Europos išorės veiksmų tarnyboje yra atsaking... atsakingas už Afganistaną, Pakistaną ir susijusias valstybės. Atsiprašau, kad pakvietėme jūs likus tokiam trumpam laikotarpiu jūsų kolega susisiekė su mumis ir pakvietė e, e, kolegė, tiksliau Maldyvus įtraukti į darbo atvarkę. E, tikrai visi sutarėme, kad pastaroji situacija mūsų tikrai netenkina, ypač opozicijos atžvilgių, taip pat saugumo padėties prasme, ISIS verbavimo prasme ir dėl to, kad yra negerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės. Jaminas Rašydas, kuris rašė apie religinę ekstremizmą, tapo išpolio auka. Taigi, nedelsdamas noriu suteikti žodį ponui Krisleriui. Prašau, pristatykite padėtį Maldyvose o paskui galėsime pasikeisti nuomonėmis su poniu Krisleriu. Jeigu jums toks darbo metodas tinka, tai pasakysiu, kad mes turime tik e, mažiau nei pusvalandį iki 15.30. Prašau. Ačiū, ačiū gerbiamas pirmininkė. E, esu nuoširdžiai dėkingas už galimybę pasikeisti E, nuomonėmis dėl e, situacijos Maldyvose su jūsų komitetu. Aš norėčiau pradėti nuo tokios pastabos. 2008-aisiais Maldyvai po 30 metų autoritarinio režimo perėjo prie demokratinio režimo ir e, daugiapartinių rinkimų. Tačiau pradėjus ponui Žemenui užėmus prezidento postą 2013 metais. Vėlgi situacija Maldyvose yra neraminanti, daug opozicijos lyderių įkalinta ar apribotas jų judėjimas ypač dėl kontraversiško e, e, kovos su terorizmu statymo, patvirtinto 2013 metais ribojama išraiškos ir susirinkimų laisvė. E, Kai kurie žurnalistai, žiniasklaidos atstovai yra terrorizuojami, šantažuojami. Taip pat e, pastarasis teismo sprendimas numato galimybę teismui apspręsti, ar parlamento e, sprendimai turi e, teisinę galę. Tai reiškia, kad teismas perima kai kuriuos parlamento įgaliojimus ir funkcijas. Taip pat esame sunerime dėl de facto moratoriumo dėl mirties bausmės, e, kurį taiko vyriausybė jau ilgai ir dabartinė administracija yra viešai įsipareigojusi e, atnaujinti mirties bausmės taikymą. E, dėl lyčių lygybės tenka pripažinti vyriausybės pastangas pagerinti institucinę ir politinę sąrangą šalyje, tačiau vis dėlto moteris patiria prieš jas nukreiptą smurtą ir neturi vienodų sąlygų. Vėlgi, kova su terorizmu ir ekstremizmu yra vyriausybės prioritetas. Terorizmo įstatymas, patvirtintas 15 metais, buvo pataisytas ir netgi mm, bandymai. Uh, Mm, finansuoti teroristinę veiklą ar joje dalyvauti yra laikomi nusikalstama veika. Ir šią prasme ES yra suinteresuota kovoti su Maldyvais, kalbant apie užsienio kovotojus. Ir mes pirminkė, jūs jau kalbėjote apie e, blogo rašytojo ir žmogaus teisų aktyvisto Žemino Rašydo e, užsipolimą prieš jį 2017 e, metais jam nekarta buvo grasinta dėl jo satyrinių e, pasisakymų, dėl to, kad jisai kvietė valstybėje laikytis um, pasiaulietiškumo e, jis buvo žiauriai nužudytas, e, sulaikyti septyni e, nužudimų įtariami asmenys. Per trečiąjį ES Maldyvų politinio dialogo susitikimą įvykusi šių metų gegužės 23 šis klausimas buvo keltas Maldyvai nebegauna ES višalės e, pagalbos vystimuisi, tačiau e, matome daug galimybių plėtoti dialogą ir bendradarbiauti su Maldyvų vyriausybė, e, jeigu ši bus pasiruošusi mūsų teikiamomis galimybėmis pasinaudoti. Visų pirma, ES turėtų paspausti Maldyvų vyriausybę, kad ši galėtų geriau įvertinti radikalizavimo keliamą grėsmę. ES šią prasme galėtų padėti per kovos su terorizmu centrą, tiesa neseniai įsteigtą, kad būtų galima kovoti su terorizmu. Beje, numatyta e, ir kovos su terorizmu konferencija, kuri vyks Maldyvose E, iki šių metų pabaigos ir e, kovos su terorizmu koordinatorius ponas Kerkov buvo pakviestas į Maldyvus. E, be kitako, po anksčiau į Maldyvus vykusių rinkimų stebėjimo misijų buvo pateiktos rekomendacijos siekti skaidrumo, įtraukumo rinkimų metu ir e, Maldyvų vyriausybė bando į tai atsižvelgti. Naujų 2018 metų rinkimų metu taip pat vyksime su stebėjimo misija, teiksime rekomendacijas. E, beje, dalyvavome ir 2013 prezidento rinkimuose, juos stebėjome ir pateikėme rekomendacijas. E, stebime ir žmogaus teisų standartų įgyvendinimą, ypač kalbant apie susirinkimų ir išaiškos laisvę, e, taip pat galimybę dalyvauti pilietinės visuomenės veikloje. ES turėtų stebėti, kaip Maldivų vyriausybė gyvendina teisės viršenybę, teismų nepriklausomumą ir kitus su demokratija susijusius reikalavimus. Taigi Maldyvai yra įsipareigoję gyvendinti ES pateiktus mm, patarimus ir rekomendacijas dėl teismų nepriklausomumo. ES misija į Maldyvus buvo išsiusta 2015 metais, įvertino teismų praktiką Ir antroji ekspertų misija iš ES jau galėtų dirbti su e, Maldyvų generaliniu prokuroru ir, ir jam teikti rekomendacijas, kalbant apie minėtąją E, mirties bausmę ir moratoriumą jai taikyta, tai reikėtų visais būdais kviesti Maldybų vyriausybę uždrausti mirties bausmę, be kita ko reikėtų užtikrinti lyčių lygybę ir kovoti su diskriminacijos ir smurto moterų atžvilgio praiškomis ir galiausiai. ES turėtų dirbti su Maldyvų e, vyriausybė klimato kaitos mažinimo srityje įskaitant ir bendradarbiavimą tarptautiniuose forumuose, rengiant ilgalaikės strategijas, e, kuriant e, ilgalaikę tvarę ekonomiką pagristą atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Turbūt žinote, kad Maldyvai e, vadovaujamaosis organizacijai mažų salų valstybių organizacijai. Taip pat Europos Sąjunga dirba su Maldyvai siekdami vykdyti neapskaitomos neteisėtos žvejybos prevenciją. Baigiant galiu pasakyti, kad Maldyvų ir toliau laukia daug išbandymų ir ES yra pasirengusi padėti Maldyvams šiuos iššūkius priimti. Ypač kviestume Maldyvus plėtoti reguliarų dialogą su mumis e, ir mes savo raštu turėtumėm skatinti įvairias reformas e, apskritai vyriausybėje. Ačiū Jums. Ačiū, ponė Krisler, už Jūsų pasisakymą. Turime keturis kolegas norinčius pasisakyti. Ponas Danžon, ponas Panzerį, ponas Liusinkė ir ponė Lambert. Tai štai, tiek būtų pasisakančių, daugiau prašančių žodžio nematau. Taigi bus salvė klausimų, į kurią lauksim dvi minutės kiekvienam klausančiam, o paskui mūsų svečias atsakys. Ponas Donžon, aš pono Kukan vardu pasisakysiu, nesavoju. Nes ponas Kukan 2014 vykdė stebėjimo misiją. Šiandien norėjau pasisakyti, tai aš jums perskaitysiu jo pareiškimą. Aš aktyviai stebėjau, stebėjau politinį procesą Maldyvuose nuo 2014 metų, kai mes vykdėme savo rinkimų stebėjimo misiją. Aš ketinu dar lankytis šiemet vėliau Maldyvuose. Ir e, sulaukime jau leidimo tą misiją renkti. Tikimės, kad vyks konstruktyvus dialogas dėl galutinio pranešimo ir jo nuostatų gyvendinimo. Tai labai svarbu, kadangi Maldyvai netrukus renks rinkimus 2018-aisiais ir tikiuosi, kad tuo laikotarpiu vyks abipusis atsingas bendradarbiavimas. Nuo 2015-ųjų matome, kad situacija sunki atlikti e, tam tikrus darbus e, ar naudotis laisvėmis, žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė. Opozicija gali, e, turi naudotis, opozicija turi turėti teisę naudoti savo teisėmis ir dalyvauti politiniam gyvenime. Žiniasklaidos laisvės e, klausimas tebėra probleminis, žurnalistams grasinima e, ir jie, jų darbui sudaromos kliūtis. Jamen Rašyd, blogo autorius e, ir Ahmed Šilvani ir toliau tebėra dingęs, jo tiesiog nėra. Taigi situacija Maldyvose yra kelinti susirūpinimą. Dėkoju. Ačiū. Arnaudanžau, sako pirmininkas, prašom žodis ponui Panzerį. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū ponui Krisler. Jis, manau, teisingai papasakojo, kokia yra situacija Maldyvose. Tik tai norėjau dar pasitikslinti dėl mirties bausmės vėl į pakartonio vedimo valdyvose, nes regis buvo paskelbtas moratoriumas. Balandžio mėnesį prezidentas sako, norėjęs vėl pradėti vykdyti mirtie, mirties bausmę. Maldyvose mirties bausmė yra numatyta tam nuteistiems asmenims, įskaitant nepilnamečius. Ir tie žmonės kalėjime laukia mirties. Manau, kad turime pasiūsti aišku politinį signalą nepritardami tam. Manau, kad mes turime pasiūsti labai aišku signalą, turėtų vykti informavimo kampanija E, atžvilgių tuos asmenų, kurie lankosi Maldyvose. Ir būtina padaryti viską, kad Maldyvų valdžia pagaliau reaguotų į išsakomas pastabas. Dėkoju. Kolegi Lozink, dėkoju. Vokiškai norėčiau pasisakyti. Turbūt galiu tai padaryti, taip? Tai dėl demokratinio Maldyvų vystimuose po susitikimo su pozicijos atstovais man kyla dėl to abejonių. Man atrodo, kad yra labai svarbu iki 2016 metų rinkimų sutrukdyti imtis represijų prieš kitus opozicijos atstovus. Nes jų vis daugiau patenka į kalėjimus, kad taip nebenutiktų daugiau, kad jie nebūtų žudomi. Jeigu taip nebus, jeigu nekovosime su šiuo reiškiniu, galėsime vykti į stebėjimų misiją, kiek norime, nes rinkimai vyks visą laiką nepriekaištingai, kadangi opozicijos nebus. Žiniasklaidos laisvės taip pat trūksta, tai buvo pasakyta, bet aš manau, kad tai yra viso labo eufemizmas. E, klausimas būtų toks, kaip surasti pusiausvyrą tarp reikiamos diplomatijos dozės ir to spaudimo, kurį turėtume vykdyti. Be abejo, klausimas delikatus, prie jo reikia dirbti. Grįžkime dar prie terorizmo klausimo. Jūs regi sakėte, kad Maldyvų vyriausybė kovai su terorizmu ketina skirti didelį dėmesį. Tačiau man kila klausimas, o ką jie vadina terorizmu? Kaip tai apibrėžiama? Jeigu į teroristinę veiklą yra traukiama profesinių sąjungų veikla, tad netenka stebėtis, kad daug žmonių galiausiai atsiduria kalėjimuose. Ir beje, matome, kad labai išaugo radikaliųjų islamistų skaičius, kurie atrandami ir užverbuojami Maldyvose. Tad gali, klausimas e, kyla toks, ar vyriausybė iš tikrųjų efektyviai kovoja su terorizmu, ar tiesiog netokia apibrėžimą mums įprasta terorizmui taiko. Galbūt reikėtų priimti naują parlamento rezoliuciją, nes situacija labai pasikeitė nuo praeitų metų. Dėkoju. Pone Liozing. Pone Lambert, žaliųjų vardu. Okay, um, I'm... Ačiū. Aš e, kaip delegacijos vadovė kalbu. Ir e, į mano delegaciją, delegacijos kompetenciją eina Maldyvai. Kai kalbam apie rezoliuciją, vienas dalykas yra svarbus tai, kad mes turim tikėti jos efektyvumu. Aš nemanau, kad e, anksčiau renktas rezoliucijos to pasiekė. O dabar man būtų įdomu sužinoti, kaip Europos Sąjunga e, plėtoja santykius su Maldyvu ir su kokiais, Maldyvais ir su kokiais sunkumais mes susidurėme. Mes uh, E, palaikome ryšius su ambasada Šilankoje ir žinome, kad kartais ambasadoriams būna labai sunku dirbti kaimininėse valstybėse, nes e, jie tiesiog turi paaiškinti e, ar pasiteisinti, kodėl jie nori važiuoti su ambasadoriais ar su vyriausybėm sustikti. Taigi mes kalbame apie santykių, ypač su Saudo Arabija, plėtojimą žinant, kad Saudo Arabija palaiko itin glaudžius ryšius su Maldyvais ir turi didelės įtakos Maldyvų vyriausybei. Ačiū, Žin Lambert. Kalbėjo keturi kolegos, pateikti keturi klausimai, norėčiau išklausyti jūsų atsakymų. So much. Uh, labai ačiū, labai įdomu buvo jūsų klausimus išgirsti. Mes remiame pono Kukano. Uh, e, įgyvendinimo stebėjimo misija, kuri dabar yra numatyta, kiek žinau, rugsėjo mėnesiui. Mes palaikom labai glaudų ryšį. Ir e, pono Kukans pareiškimui aš visiškai pritariu, čia mes užmėgsim labai glaudų ryšį dėl e, mirties bausmės. Aš sutinku, kad reikia E, aiškesnės pozicijos šiuo klausimu. Vyriausybė dabar jau kurį laiką skelbia viešus pareiškimus, kad pradės vėl vykdyti mirties bausmę. Iš tiesų, kol kas tai dar nepastebėta, tai dar nevyko, bet mes turėtumėm e, tvirtos pozicijos laikytis. Mūsų delegacijų vadovai apie tai labai daug kalba, jie lankėsi Maldyvose, kiek žinau, praėjusiu mėnesį buvo vizitas ir susitikimų darbo atvarkėje šis klausimas buvo vienas iš prioritetinių. Vyriausybėms buvo labai aiškiai pasakyti, kokie, pasakyta, kokie yra ES principai dėl mirties bausmės taikymo. Mes pasakom už griežtą jos uždraudimą. Ir paskutinis pastebėjimas Buvo išsakyta mintis, kad turistai turėtų būti informuojami apie egzistuojančias problemas. Be abejo, apie tai mes turime pradėti galvoti ir e, nuspręsti, kaip elgtis. Tiesa ta, poniai Liūzing, galiu pasakyti, kad dialogas E, su opozicija vyksta, nors ir sudėtingai, bet vyksta. Su pilietinės visuomenės atstovais, opozicijos nariais mes kalbamės, gauname nuolatinių ataskaitų apie tai, kaip joms sunku veikti. Viena vertus yra sunku skatinti, raginti vyriausybę, e, sukurti visiems vienodas veikimo sąlygas, Nes tuo pat metu yra sukurta tokia sąmoninga politika apie tam tikrus vyriausybės, e, tam, tikr, tam tikros e, vyriausybės veiksmams, kurių tikslas panaikinti opoziciją ir pakeisti politinę, e, politinį kraštovaizdį iki kitų rinkimų. Palaikydami dialogą mes turime labai tvirtai pasisakyti tuo klausimu. Mes turime įvardinti, ko ES tikisi iš Maldyvų, ko tikisi iš artėjančių rinkimų, kurie numatyti kitiems metams, jeigu viskas bus gerai. Terorizmas taip pat yra vyriausybių susitikimų vienas iš prioritetų. Tačiau lygiai taip pat mes reikalaujame, kad vyriausybė mums suteiktų geresnį apibrėžimą apie tai, ką jie turi galvoje, kalbėdami apie teroristus. Pavyzdžiui, mes prašome, kad vyriausybė pateiktų sąrašą žmonių, kurie jų nuomonė priklauso teroristinėms grupėms. Kas yra tie asmenys? Kodėl Maldyvų pilietis gali būti traktuojamas kaip teroristas? Kol kas tai e, mums nėra aišku, todėl ir prašome aiškesnės apibriešties, kad e, įstatymas galėtų būti pritaikytas skirtingomis aplinkybėmis. Jean Lamberts pateikė klausimą. kuris iš dalies atspindi mūsų dilemą, kaip vystyti veiksmingus politinius ryšius su Maldyvais. Jau sakiau, kad su vyriausybė palaikome ryšį, savo atstovybės malyje neturime. E, tai yra rimta problema mums. Dialogas, e, dialogą vykdyti yra sudėtinga, jis nevyksta reguliariai. Labai norėtumėm, kad Maldyvose būtų mūsų nuolatinė atstovybė ir mes galėtumėm geriau sureaguoti į visus mums iškylančius uždavinius santykiuose su Maldyvais. Tačiau dėl biudžeto priežasčių, kaip jūs puikiai žinote, e, to tikėtis šiuo metu realiai nelabai galime. Dėl Saudarabijos. Mano nuomonė, e, rutuliuojasi santykiai, pagrysti kultūriniais ryšiais bet taip pat egzistuoja labai daug verslo santykių tuose e, ryšiuose. Todėl mes turime galvoti apie pirmenybę, apie būtiniausius dalykus. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Krisleri. Ačiū, kad atėjote užsienio reikalų komitetą, patikė daug naujos svarbos informacijos. Jeigu ar bus teikiama nauja rezoliucija ar ne, turės nuspręsti frakcijos, o ne komitetas. Tačiau aš skatinčiau e, mūsų delegacijas bent jau apie tai pasikalbėti. Tai turbūt būtų prasminga. Nu, dabar perinam prie ketvirtojo klausimo. Jam skirta tiksliai 15 minučių priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos nustatymas. Tai yra kitas mūsų darbo atvarkės punktas. Kalbėsime apie pakeitimus, kurie tik e, skirti teisėkuros pasiūlymui pataisyti ir pagerinti. Tai yra jau trečios diskusijos mūsų komitete po to, kai buvo pasikeista nuomonėmis su išorės veiksmų tarnyba ir komisijos tarnybomis kovo 21 ir 22. E, buvo pateikti 99 pakeitimai, 10 pateikė pranešėjas, e, taigi dabar žodis ponui Arno Dažan, e, kuris ir yra nuomonės pranešėjas, prašau. Prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai, kadangi jau, kaip jūs paminėjote, dėl šio teksto diskutavome du kartus mūsų komitete ir diskutavome su įvairių frakcijų kolegomis. Noriu padėkoti visų frakcijų atstovams, kurie dalyvavo toje diskusijoje. Kaip jau sakiau, kai pateikiau pranešimą, tai akivaizdu buvo tai, kad e, tai labai techninis tekstas, mes dirbome prie teisinio teksto ir mano požiūriu svarbiausia buvo tai, kad tas tekstas būtų galimas pritaikyti per saliginai trumpą laiką, nes Jis būtų labai naudingas misijose, kurias rengia ES sudėtingose vietovėse, pavyzdžiui, kaip Centrinė Afrikos Respublikoje, Malyje ir panašiai. E, ši priemonė turėtų įgyvendyti tas misijas, e, to laukia ES personalas dirbantis tose misijose, to laukia trečios valstybės, kurios tas misijas priima. Tad e, veikti yra skubu. Šiuo požiūriu norėčiau pasakyti, jog mes turėjome prie to teisinio teksto atlikti labai techninį darbą. Tačiau iš viso to išsivystė ir politinė diskusija, ir tai yra visiškai normalu. Ir buvo išreikštos labai aiškios pozicijos, kai kurios frakcijos iš pat pradžių mane, kad šio dokumento teismin, teisinis pagrindas nebuvo visiškai aiškus ir garantuotas. Tai, tai yra kitoks požiūris negu tas, kuriuo remiausi aš, tačiau tą požiūrį gerbiu. Kitos frakcijos laikėsi mano pasiūlyto požiūrio ir esu už tai joms dėkingas. Diskusija, pavyzdžiui, su socialdemokratais vyko dėl politinės ir biudžeto dimensijos šio klausimu. Noriu pasakyti, jog labai man yra svarbi ši dimencija. Manau, kad turime nepamiršti e, to, dėl ko turėsime išreikšti savo nuomonę ir balsuosime. Turime suprasti, kad tai bus laikinos nuostatos, kurios galios tris ateinančius metus. Kolegos socialistai dėl to išsako tam tikras abejones. Dėl to, ar bus įmanoma tokią priemonę išlaikyti biudžeto požiūrių ir politiškai. Aš manau, kad diskusija įvyks vėliau, o kolega suprantu, reikėtų, kad komisija ir taryba, jie nori, kad ši priemonė taptų ilgalaikė, turėtų pateikti naujus siūlymus. Ir manau, kad šiuo požiūriu iš, išreikštas pastabas bus atsižvelgta. Būtent dėl to pasiūliau ir pasižiūrėsim, ar tai yra įmanoma gyveninti, pasiūliau kompromisą kurio dėka būtų galima patvirtinti tą tekstą, kurį štai matome priešai save ir išlaikyti, kiek tai manoma, jį tokios formos, koks jis yra dabar. Tačiau pažiūrėsime, kokios, kokią formą jis galiausiai įgys, tačiau reikėtų pažymėti, ir čia atsižvelgiu kiekvienų frakcijų pageidavimą, kad lėšos, kurios bus panaudotos tai priemoniai, neturės būti įmamos iš vystimosi ir, bendra, ir bendradarbiavimo priemonės. Tai štai, toks galėtų būti kompromisas, tokia šiandien yra situacija, jeigu kompromiso pasiekti nepavyktų, tai mes dar šešėlinių pranešėjų sustikime diskutuosime papildomai. Uh, ir stengsime pasiūlyti tokius kompromisus, kurie apimtų maksimumą pateiktų pakeitimų. Bet e, kadangi pakeitimų daug, tai tuomet darbas čia būtų milžiniškas ir kai kurie priešta, e, pakeitimai apima prieštaravimus, į kuriuos atsižvelgti gali būti sunku. Kad tiek būtų ačiū. Ačiū Arno Dažo, sako pirmininkas. Tai yra pirmasis keitimasis nuomonėmis komitete. Trečiasis, atsiprašau, pasikeitimas nuomonėmis komitete. Kolegos turės galimybę pasisakyti pasisakyti, girdite jų pavardės. Losing and Mr. Carver. Okay, well, try and keep it as short as... Taigi kvieščiau kalbėti kuo įmanoma trumpiau, skiriu po minutę, įskaitant ir šešėliniams pranešėjams. Dėvė pranešėjas, prašau, Pavo Verinen. Gerbiamas pirmininkė, aš dalyvavau šešėlinių pranešėjų susitikime, kuriam pirmininkavo ponas Danžan, kuris pateikė kompromisinius pasiūlymus. Vienas iš kurių man priimtinas abu e, pakeitimus devė E, aptarėme e, ir sustiprinome, e, vyko diskusijos bei susitarta vienbalsiai dėl DCR išmetimo. Taip pat kalbama apie vystomosios politikos aspektų stiprinimą. Viena vertus mes norime tiksliau apibriežti sąlygas teigiamus ar neigiamus sąrašus, dėl kurių būtų galima tą priemonę pasinaudoti. Taigi e, kreipiamės į komisijos ir EIVT e, atstovus rytoj ryte. E, mes aptarsime šios klausimus ir bandysime susitarti, pasiekti kompromiso. Ir kito pirmadienio uh, E, vakare mes taip pat komitete šį klausimą aptarsime. Dėl ECR išmetimo ir dviejų modelių, kaip stiprinti visomosios politikos aspektus, šie klausimai bus aptarinėjami. Ačiū Dėvė pranešiai. Toliau ponas Mamikens šešėlinis pranešės. Ačiū. E, pirmininkė kolegos E, šešėlinių pranešėjų susitikime įvyko pasikeitimas nuomonėmis apie šią priemonę, kuri prisidėtų prie e, taikos ir stabilumo, ar kaip įprasta nuomonės skiriasi kai kurių frakcijų uh, atstovai supranta, kad šio teisėkuros pasiūlymo e, jie neparems, kai kurie yra pasiruošę paremti, tačiau labai svarbu šios svarbius elementus aptarti. Daugelis socialdemokratų e, parlamente nepritarė galimybėms paimti vystomosios politikos lėšas ir skirti jas šiai priemoniai. Lėšos nėra didelės, tačiau tai yra principo klausimas. E, ir tikiuosi, kad kolegos mus parems. E, kitas probleminis aspektas yra praktinis priemonės taikymas ir konkrečiai kaip išvengti nesusikalbėjimo. Ypač čia balsuojant parlamente dėl priemonės ir gyvendinant naująją priemonę. Ačiū. Labai ačiū ponui Mamikins. Dabar ponas Vistinsen e, šešėlinis pranešės. Norėčiau padėkoti pranešėjų už įdėtą darbą. Mes visuomet nuogastavome dėl to, kad e, tam, kad priemonė būtų veiksminga, reikia komisijai ir EVT suteikti e, veikimo laisvę. Kitas dalykas - apriptis, finansavimas. Bet jei nebus galimybių praktinėmis priemonėmis, E, šių nuostatų įgyvendinti, tai e, nėra prasmės tą priemonę iš viso nustatinėti. Taigi EIVT pirmiausia turėtų įvertinti tą subalansuotumą. Tikiuosi, kad mes galėsime pasiūlymui pritarti, nes pati mintis yra gera, geras komisijos siūlymas. E, bet e, jeigu tiek daug apribojimų, tiek daug saugiklių išliks, tai mes nemanome, kad priemonė bus veiksmingai gyvendinama. Taigi toks štai būtų mūsų situacijos matymas ir apie tai ir kalbame su pranešėju. Ačiū. Ačiū. Toliau kitas, kita šešėlinė pranešėja Alda vardu. E, Pone Vaitamin. Ačiū. Ačiū kolegoms ir pranešėjui už didelį darbą e, prie šios sudėtingos e, problemos. Pritarėme pranešėjui ir vertiname šešėlinių pranešėjų darbą, manydami, kad ir dėvę nuomonės elementus reikėtų integruoti. Džiugu, kad priemonė, kuri prisidedama prie stabilumo ir taikos, bus peržiūrėma ir numatytos e, priemonės taikytinos e, įpra, e, neįprastomis aplinkybėmis. Čia karinės pajėgos ir jų įtaka yra esminė. Pritartume komisijai, kad tam tikrais atvejais karinės misijos taip pat yra reikalingos. Ir nemažiau svarbus yra šio parlamento palaikymas. Taigi norėtume, kad prie šios priemonės būtų dirbama, kad komisija galėtų e, padaryti tai, kas nuo jos priklauso. Pone Liuzing. Ähm, Dėkoju. Galime pritarti socialdemokratų frakcijos išreikštiems argumentams. Tačiau mes e, savo poziciją grindžiame ir dar kitų požiūrių, nes, e, man atrodo, čia mes nekalbame apie pagalbą, apie vystomąją pagalbą, tačiau labiau kalbame apie ES biudžeto priemonių skirimą karinėms reikmėms. Man tikrai sunku suprasti, kaip pranešėjas gali sakyti, kad mes e, juridinių požiūrių esam saugus, nes juridinė tarnyba priejo prie kitos išvados, prie skirtingos išvados, o būtent, kad mūsų siūloma priemonė nedėra su ES sutarties nuostatomis. Ir tarybos e, juridinė tarnyba lygiai taip pat. Tai kaip šiandien galima sakyti, kad juridiškai viskas yra gerai. Ar regis baigėsi mano pasakymai, kas sako kalbėtų? Na, tiek to tada viskas. Dėkoju, ponia Lohbiller, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju, ponia pirmininkė. Aš kolegos Botil Valerijo vardu pasisakau, jis yra šešėlinis pranešėjas, jį šešėlinį pranešėją, tačiau negali dalyvauti posėdėje. Mes e, suprantame, kad jūs atmetėte visus mūsų pakeitimų siūlymus. 2016 metų pakeitimų Liepos mėnesį siūlymai jau yra ant stalo, tai yra iš tikrųjų labai rimti pakeitimai. Kvieščiau jūs galbūt peržiūrėti Europos komisijos siūlymą, kad būtų galima atsižvelgti Europos parlamento juridinio, juridinės tarnybos nuomonę paskelbtą 2016, 2016 Liepą. Manau, kad mūsų primtos priemonės turi atitikti Teisingumo teismo jurisprudencijos nuostatas ir sutarčių nuostatas taip pat. Na, o štai dabar, regis, bus bandoma šias nuostatas apeiti E, mes manome, kad Europos parlamente ir kitos institucijos reikia remtis teisės principais, kai dėl mūsų frakcijos, manau, jau galiu pasakyti, kad esame nusivylę ir turime konstatuoti, kad jūsų požiūrių svarbiausias dalykas čia yra pinigai ir vystimui skirtos lėšos. Tai iš tikrųjų nuvilia. Gaila, kad jūs nesuprantat svarbiausių. Kolega Karver. Ačiū pirmiausia kalba ponas Karveris, noriu pasakyti, ir iš tikrųjų ES reikia kištis į visas tas rytis. E, Mes galime viską išspręsti per dvi šalius, daugia šalius ryšius arba e, tarptautinės organizacijas. ES nebūtinai turėtų ten kištis. Aš nemanau, kad Vokietija ir kitos valstybės savo militaristinės ambicijas tokiu būdu galėtų pūsti. E, aš manau, kad tokia politika yra baisi. Na, o kalbant apie įtalą pranešimą, Dėl termino karinis veikėjas, aš norėčiau pasakyti, kaip ir kiti kolegos, tai iš dalies reiškia, kad e, bus taikomas į vienius piliečius ar, ar valstybės. Patys teisės aktai e, to nepateisins. Pranešėjas turėtų žymiai iškiau to klausimų pasakyti ir aš tikiuosi, kad uh, E, mes, e, e, mums daugelį čia esančių labai rūpi. Taip pat yra kalbama apie vienos valstybės institucijos kalbėjimą. Artimuose rytuose matėme, kaip buvo imtasi veiksmų, bet dėl to niekas nepagerėjo ir praktiškai pasiekėm žalos, o nenaudos saugumo padėtis yra problematiška, mes e, kišdamėsi galime tik tai pabloginti ją. Ačiū, ponė Karveri. Dar du pasisakyti nori, abu iš socialdemokratų, pirmiausia Knut Flechenstein, paskui Ana Nits. Dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti e, kolegai Arnaud Danžo dėl to, kad jis stengiasi ieškoti kompromiso. Mes sutarėme, kad tos priemonės yra reikalingos ir savalaikės. Taip pat mes ketiname dėl Dievo komiteto pasiūlymų su juo diskutuoti ir pasižiūrėti, ką galima padaryti. AFET komitetas galiausiai turės spręsti, kokios formos ta nuomonė turės būti, kad ją būtų galima patvirtinti. Mums finansinių požiūrių kyla vienas toks klausimas. Regis Artimiausiams metams biudžeto požiūrį žalos padaryta nebus, tačiau vėliau reikės vėl kelti tą patį klausimą ir žiūrėti, kas tinkama, kas ne. Mes turime dirbti kartu su Jūri komiteto kolegomis ir rasti bendrą viziją. Ta padaryti turėtume iki balsavimo, kad galėtume pamatyti, ar pavyks surinkti balsų daugumą. Ir ačiū už bendradarbiavimą. Dėkuoju, Kurgi Fleckenstein. Analytis, prašau. Dėkoju. Dėkoju už diskusiją šią įdomią temą. Diskusija yra visiškai tinkama ir savalaikė. Juridiniai aspektai be abejo yra svarbus, reikia atsižvelgti valstybių narių išreikštą poziciją. Jeigu jau kalbame apie visomosios pagalbos e, skirimą Pranešėjas mums paaiškino, koks siūlymas konkrečiai dabar yra atsiradęs ant stalo. Ten yra minimi keturi dalykai pasiūlyti Europos komisijos. Ir tas vadinamas pozityvus ir negatyvus sąrašas, e, pagal kurį vienus ar kitus dalykus galima finansuoti, kitus ne. Bet turime greičiau viską patikslinti, kad žinotume jau Liepos mėnesį, kas ir kaip. Dėkoju. Žodis komisijos atstovams, jeigu norėtumėte. Um, uh, ačiū pirmininkė, pranešėjau, gerbiami uh, parlamento nariai, noriu padėkoti pranešiu iš bandymą uh, prisidėti prie stabilumo ir taikumo ir, page, ir taikos ir pagerinti mūsų rengiamą priemonę tą temą. Taip pat ačiū, kad padedate mums siekti kompromiso. Mes dėkojame ponui Džanžan už bandymą rasti bendrų sąlyčio taškų ir pabrėžėme, kad siūlomos priemonės yra išimt, išskirtinio pobūdžio misijos pirminioje pasiūlyme, apie tai buvo kalbama. Mes manome, kad pranešėjo pastangos leis rasti visus tenkinantį sprendimą, kurio dėka procesas pasistumės į priekį. Mes e, laukiame e, konstruktyvaus bendradarbiavimo artimiausių metų ir tikimės, kad galėsime bendradarbiauti su parlamentu ir taryba, kad e, greitai galėtumėm priimti sprendimą ir pakeistume e, stabilumo ir staigos stiprinimo priemonę. Pirmininkė, jeigu jūs nieko prieš, norėčiau išskirti tris dalykus, kurie išaiškėjo šioje diskusijoje. Visų pirma, dėl uh, prisitaikymo. Šio pasiūlymo tikslas - paremti kariuomenę šiomis ypatingomis aplinkybėmis. Kariuomeniai tenka pagrindinis vaidmuo, kuriant, atkuriant ar išsaugant sąlygas būtinas uh, valstybėms uh, tvariai gyvuoti po krizių. Aš norėčiau konkrečiai paminėti tvarios plėtros tikslų e, bazę, 16 tikslą ypač, kuriame yra kalbama apie ryšį tarp saugumo ir plėtros, stengiantis e, e, sukurti taikę ir visą integruojančią visuomenę. Mes norime sukurti tokius kriterijus, kurie neleisų remti tik kariuomenės, išskyrus e, tuos atvejus, kai kariuomenė atlieka specifinį vaidmenį, tai yra užtikrina krizės aplinkybėmis humanitarnės pagalbos tiekimą. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad CPSD ir toliau prisidės prie sistemų e, raidos. Norėčiau pabrėžti, kad šiuo metu maždaug 88 procentai, taigi beveik 90 procentų e, E, finansinių priemonių suteikiamų stabilumui e, yra apskaitoma, kaip lėš, yra atsiskaitoma apie e, tų lėšų panaudojimą. Dar trumpai norėčiau pasakyti, pra, pirmininkas prašo pirmininkę greičiau už, kalbėto greičiau užbaigti. Dėl sąrašų mes norime, kad būtų pasirinktas holistinis požiūris. Mano kolegos bendradarbiaus su uh, atitinkamais parlamento nariais ir aš manau, kad tas klausimas bus toliau sureguliuotas. Galiausiai dėl juridinės bazės Europos komisija pasiūlė pakeisti teisinę priemonę, e, tai kai ir stabilumui sustiprinti, vadovantis 209 ir 212 ES veikimo sutarties straipsnių. Tikslas e, užtikrinti vystimosi tikslų įgyvendimą papildomomis priemonėmis. Mūsų siūlomos priemonės įeina į ES e, vystomojo bendradarbiavimo politikos apriepti. Ačiū, ponia Hademin. Dabar pernam prie pranešėjo galutinių komentarų. Panas Danžan. Bien, merci. Dėkuoju visiems tiems, kurie pasisakė diskusijoje. Noriu padėkoti socialdemokratams, AKR ir ALDE frakcijos nariams, nes diskusija nėra labai lengva šiuo klausimu. Tačiau vyravo noras nuolatos šios situacijos rasti konstruktyvų sprendimą, kompromisą ir tai yra pagirtinos pastangos. Aš to nevadinčiau kažkokiamis paprastomis detalėmis, juolab, kad mes dar tebe turime dėl ko diskutuoti. Tikiuosi, kad sutarimą rasime. Ir aš manau, kad turime neužmiršti tikslo to, ką čia darome, dėl, e, dėl ko diskutuojame ir ko siekiame. Aš norėčiau šiaip dar priminti, kad dirbame labai skubiai, rengėme tekstą ir priemonę, kuri turės poveikį konkrečiose vietose, konkretiems tikslams. Ankstesnių dviejų diskusijų metu aš pasakau Jums pavyzdį, kas vyko Malyje, kur turime ES karinės ir civilinės misijas jos beviltiškai laukia, kad būtų galima gauti įrangą. Tai yra medicinos įranga, ne karinė įranga, administracinė. E, jiems to reikia. Tai štai, dėl ko mes dirbame, reikia to nepamiršti. Aš aišku, tuos teisinius prieštaravimus išgirdau, pasižymėjau, kartais, kartais per nelik dažnai tuo mojuojama, nes, kaip jau sakėme, galima taip be samprotaujant prieiti prie tokios išvados, kaip neseniai pareiškė žaliųjų frakcija. Dar turime padiskutuoti dėl finansavimo ir sąlygų sąrašo. Tačiau manau, kad pasitelkę gerą valią netrukus galėsim rasti sutarimą. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Ačiū. Ačiū Arno Dažon. Toliau priminsiu mūsų veiksmus. E, AFET numatyta balsuosime Liepos 11. Pirmiausia, balsuosime dėl pranešimo, dėl kurio reikia paprastos daugumos, o antras balsavimas vyks dėl darybų pradžios. Ir tam reikia, kad 27 nariai pritartų, nes tai atstovauja šio komiteto narių daugumai. Todėl aš e, skatinu e, kolegas aktyviai dalyvauti balsavime. Ir dėrybos dėl, valsavimas dėl dėrybų pradžios bus plenarnėme posėdėje rugsėjo mėnesio Strasbūrė. Pernam prie penktojo klausimo AFET nuomonė dėl pasiūlymo įsteigti Europos kelionių informavimo ir autorizavimo sistemą, kad galėtume surinkti informaciją apie trečiųjų šalių piliečius keliaujančius be vizų. Taip pat mes kalbame apie technologinės infrastruktūros tarp Europos išorės veiksmų tarnybos ir sienos informacijos sistemų suderinimo. 154 pakeitimai yra pateikti. Kolegos sutiko, kad parengtume tris kompromisus. Pranešėja Bodil Valero, žaliųjų frakcijos narė, ji informavo sekretorijatą, kad nedalyvaus keičiantis nuomonė šią temą, yra atsiųstas pakaitinis narys jai. Pone Lochbiller vietoj jos pakalbės, todėl aš siūlau dabar suteikti galimybę poniai Lochbiller pasakyti, o paskui šešėliai pranešė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Valerijų dėkoja kolegoms e, iš kitų frakcijų už labai gerą bendrą darbą. Taip pat galime pasakyti, kad e, žaliųjų frakcija ir e, pati pranešėja E, dažnai laikėsi kitokios pozicijos negu kitos frakcijos. ES kelionių e, registravimo ir tvirtinimo sistema e, turi suteikti informaciją apie trečiųjų šalių piliečius. Iš anksto yra pildoma internetinė forma, kurioje yra tapatybės informacija. Ta sistema yra panaši į Junktinio Amerikos valstijų pasienio tarnybų sistemą. E, nagrinėjama ši tema bus Libe komitete, AFET komiteto uh, nuomonė e, turi būti išreikšta tik apie klausimus susijusius žmogaus teisėmis ir užsienio politiką. Trys kompromisiniai pasiūlymai pateikti, aš e, pabandysiu detaliau pristatyti. E, Europos parlamentas užsakė studiją dėl saveikumo ir veiksmingumo įvertinimo. Tai buvo padaryta prieš daug metų. Padaryta išvada, kad reikia iš naujo aptarti tai, ką Europos komisija pasiūlė ir adaptuoti planą. Šios studijos išvadose sakome, kad uh, ATS būtinybė nėra reik, būt patvirtinta, nes jau dabar turime geras sistemas, pavyzdžiui, Schengeno informacijos sistemą, kuri ženkliai prisideda uh, prie žmogaus teisų padėties. Pranešėjai mano, kad bendrai ATS sistema yra abejotinai reikalinga ir e, ji sako, kad reglamentas kampetis apie tai neturėtų būti primtas. Pane Valerijų pateikė pakeitimų, kuriuose yra e, E, kalbama apie 29 e, straipsnėje įvardintus įtartinuosius asmenis ir jų stebėjimą. ES turi šiandien informavimo sistemą, kuri be kita ko, turi užkirsti kelią potencialiems teroristams patekti ES. ATS stebėjimo sąrašo sukūrimas ne tik dubliuotų e, tokias priemonės, kokias jau dabar turime, bet ir sukurtų neaiškesnius ir uh, E, mažiau kontroliuojamus kriterijus, kurių pagrindų žmonės būtų įtraukiami į sąrašą. Žvalgybai nebūtinai reikia daugiau priemonių, tos priemonės turi būti pasirinktos teisingai. ATS stebėsinos sistema tik tai su, uh, stiprintų uh, kliūčių skaičių. Todėl mes turime galvoti apie uh, tai, kaip savo saugumą padidinti, o nesumažinti. Greičiau reikėtų pagalvoti apie turimos ISS sistemos galimybių efektyvesnį išnaudojimą. Be to, dabartinė ISS sistema yra kaip tik peržiūrima ir bus parimti pokyčiai prieš patvirtinant ATS reglamentą. Tokiu būdu mes galėsime sistemą paversti efektyvesnė, nesukurdami papildomų sąrašų. Mes susitarėme dėl kompromisų Dėl to ATS turėtų būti sukurta kuo paprastesnė, kad ją būtų lengviau naudoti, bet to ji turi būti pateikiama pagrindiniuose tik tai važiavimo ir išvažiavimo iš ES taškuose. Prieš įvedant ATS į sistemą, ją turės paremti valstybės narės, jų ambasadus ir ES delegacijos sutinkamose valstybėse. Dėkui. Ačiū, ponė Lochbiller. Dabar pasisakys šešėliniai pranešiai, visų pirma, EPP vardu, pona Štetina. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, ETS reglamentas yra vienas iš prioritetinių teisėkuros pasiūlymų pateiktų šiais metais. APP e pasiūlymą remia, e, remiame galimybę įvesti ETS kaip priemonę kompensuoti e, vidinius patikrinimus Šengeno zonoje prieš sukuriant, e, tiksliau, panašias sistemas turi JAV, Kanada, Australija. Taigi tai, kas sakoma komisijos pasiūlyme. Uh, E, leistų sumažinti atmetamų prašymų atvykti į Šengeno zoną skaičių, sumažintų laukimo laiką pasienyje ir, kas nemažiau svarbu, apsaugotų mūsų piliečius, mūsų sienas, pagerintų galimybę nustatyti asmenų keliančių riziką tapatybę. Savo pakeitimuose bandau pateikti e, galimybės, kaip supaprastinti ateities procedūras. Pavyzdžiui, komisijos pasiūlyme kalbama apie prašymo pateikimą, aš siūlau numatyti galimybę tokį prašymą pateikti jau atvykus į oro uostą, taip pat prie jūros ar sausumos sienų. Taigi ačiū visiems bendradarbiavusiems. Labai ačiū ponui Šetinė, toliau Sandevardu. Pone Benefė. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjų ir šešėlėms pranešėjams su atlikta darba. Šiandien mes kalbam apie priemonę, nuo kurios patvirtinimo priklausys daugybė pasikeitimų, kalbant apie santykius su trečiosiomis valstybėmis. Mes turime kreiptis į valstybės narės, kad jos sustiprintų sienų apsaugą, kadangi matome, kad tai yra būtina, matant migrantų srautus, matant terorizmo antplūdį. E, pavyzdžių daug matėme jau praėjusią savaitę. Negalime priimti per neligreitų sprendimų, nepagalvoję apie to reglamento poveikį. Manau, kad negalime įdėkti automatinės leidimų sistemos kai kuriais atvejais tai egzistuoja, pavyzdžiui, tarp JAF ir Kanados, bet tuo pačiu turi būti numatyti saugikliai. E, juolab, kad žinome, kad pranešėjų nuomonė kartais skiriasi nuo kolegų pareikštos nuomonės. Dėl to reikės iškoti kompromiso. E, mes bandėme pasižiūrėti, kokį poveikį sienų apsaugai turi šitą sistemą. Ir mes manome, kad svarbu, kad tos naujos priemonės būtų patvirtintos, bet kiekvienu atveju svarbu diskutuoti su valstybių narių ambasadomis. Mes esame numatę tam tikrus saugiklius, kurie padėtų gauti visas, kurie, kad reikėtų vizų, bet jas gauti būtų galima greičiau pagal supaprastintą procedūrą. E, Paskui, e, veikiant pagal tą sistemą kurį laiką, kokius penkis metus, galime bus sukurti duomenų bazę, kurios bus galima lyginti su kitų sistemų turimais duomenimis. Ir, pavyzdžiui, Australija, Kanada ir JAV yra tos šalis, kurios vis dar reikalauja vizų ir yra kitokių pavyzdžių taip pat. Vizų atsisakymo tvarka būtų žingsnis pirmin tarp ES ir kitų šalių. Ar aš manau, kad mes turime turėti tokią sistemą, kuri būtų gerai sureguliuota, nes kitaip vizų prašytojams e, daug kas gali labai komplikuotis. Tuo tarpu turizmo plėtojimas yra vienas iš svarbiausių veiklos darbų. Manau, kad e, komisijos pozicija padės šį siūlymą reikšmingai pagerinti. Ačiū. Ačiū e, liberalų vardu, ponė Libenas. Ačiū gerbėmiai kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Valeronos jo nėra už darbą. Mums ETS yra labai geras, primtinas pasiūlymas e, tinkama priemonė trečiųjų šalių piliečių atžvilgių, ypač šie kelia grėsmę ES. Panašią sistemą jau naudoja tokios valstybės kaip JAV, Australija, Kanada. Tokiu būdu mes sumažintume grėsmę E, Šengeno zonai, nes manoma, kad iki 30 metų apie 30 procentų tokie trečiųjų šalių piliečių srautai Šengeno zona padidės, taigi sveikiname šį komisijos pasiūlymą. Tačiau Alde mano, kad labai svarbu nustatyti saugiklius asmens duomenų apsaugai, kad e, duomenys tiks, tai tiksliniais tikslais būtų perduodami teisės saugos institucijoms ir kad jie būtų naudojami labai tiksliai apibrieštais atvejais, kad nebūtų pažydžiamos pagrindinės teisės. Mums labai svarbu dingusių mažamečių paieška, taigi čia į ETS reikėtų įtraukti šias nuostatas, kad ETS taptų priemonė dingas, dingu, e, dingusių vaikų paieškai. O kai dėl pakeitimų mes siūlome švietimą išbraukti iš pasiūlymo, daugelis frakcijų to siekia ir labai svarbu pasiekti bendro sutarimo. Taip pat, kaip žinote, didelės diskusijos vyko dėl to, ar ETS panaudoti neteisėtos migracijos prevencijos prasme. Daugelis frakcijų ir mūsiškė e, ne vienareikšmiškai vertina šį pasiūlymą. Mes, as, aš asmeniškai už e, tai, kad ši priemonė būtų naudota ir nelegalios migracijos prevencijai, bet Libe komitetas turėtų šį klausimą aptarti ir rasti sprendimą. Šiaip jau pritarėme ir kompromisams, ir pasiūlymą. Ačiū. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Tuomet norėčiau priminti, kad AFET balsuosime e, e Liepos 11 dieną. O dabar pirmą kartą bus e, nagrinėjami pasiūlymai dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo. E, E, tai yra šeštas ir septintas darbo tvarkės punktai, juos e, siūlyčiau aptarti kartu. 37 pakeitimai buvo pateikti e, dėl SIS naudojimo pasienio kontrolės rytyje ir 86 dėl neteisėtai ES esančių trečiųjų šalių piliečių. Nedelsdamas suteikiu žodį poniai Hilden Bautmans E, pranešėjai e, skir, šiems klausimams aptarti skirta 50 minučių. Su žirgu tenka jūs vytis, jūs labai skubate į priekį. E, Gerbėmėji kolegos, visų pirma, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už ketvirtadienį įvykusi šešėlinių pranešėjų susitikimą. Mes manome, kad jis reikėtų taikyti kaip priemonę dėl ES neteisėte esančių trečiųjų šalių piliečių ir siekiant veiksmingai atlikti pasienio kontrolę. Tai prisidėtų prie tinkamo sienų valdymo, palengvintų asmenys gražinti. Iš esmės, šiandieno sistema pasiteisina, tačiau ją galima tinkamiau panaudoti. Taigi sveikiname komisijos pasiūlymus ir esame įsitikinę, kad tai prisidės prie ES veiksmų migracijos ir saugumo srityje. Mes pritarime kai kuriems kompromisiniams pakeitimams, nors AFIT kompetencija šiuo klausimu yra ribota, vis dėlto svarbi. E, siekiant kompromiso dėl abiejų pasiūlymų orientuotumėmės į trečiųjų šalių piliečius, jų padėtį ir teisės. Pavyzdžiui, siekiant apsaugoti jų informaciją e, taip pat suteikti ypatingas apsaugos sąlygas mažamečiams visi kaip AFET nariai turėtumėm e, būti iš moralinės pusės įsipareigoję dirbti žmogaus, aps, žmogaus teisų apsaugos rytyje šiuo klausimu, juk žmogaus teisės ir atitinkami jų apsaugos mechanizmai yra pagrindinės ES vertybės. Ir aišku, kiekviename dokumente atrodytų, kad savaime suprantamų dalykų nereiktų kartoti, tačiau iš praktinės patirties žinome, kad kasdien sistemingai yra pažeidžiamos trečių šalių piliečių teisės ES, taigi reikėtų priminti tokiuose pasiūlymuose mūsų įsipareigojimus šių šalių piliečių atžvilgių. E, negalima leisti ne, negerbti tokių asmenų teisų. ES turi pademonstruoti, kad yra pasiruošusi veiksmingai spręsti e, jai kylančias problemas, gerbdama demokratinės vertybės. Aš tikiuosi, kad tai bus atspindėta nuomonėje ir tikiuosi jūsų palaikymo. Ačiū. Ačiū gerbiamoji ponia Vautmans, o dabar išklausysime šešėlinių pranešėjų, ponia Žuica ir ponas Picula paprašė žodžio. Ponia Liuzing Pirmiausia, ponė Vice, EPP vardu, prašau, Moli. Ačiū. Uh, ir norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už darbą. Šie du pasiūlymai yra labai techniniai, didžiąją dalimi už juos atsakingas lybė komitetas, tačiau ir mūsų pasiūlymai e, yra naudingi, kad būtų galima veiksmingiau reaguoti į saugumo iššūkius, kas yra vienas iš aktualiausių ES iššūkių dabar ir turbūt bus ateityje. Tai yra labai jautrus klausimas. Neseniai minėjome pabėgėlių dieną ir atkreipėme dėmesį tai, kokia pažeidžiama ši visuomenės grupė yra ir kokią atsakomybę mes turime prisimti jų atžvilgių. Taigi šiandieno sistema yra mūsų pagrindinių teisų apsaugos pagrindas, informacijos rinkimo priemonė. Mes e, pasisakome už jos išplėtimą, atnaujinimą, pagerinimą saugumo padidinimą. Vis dėlto manome, kad abiejose pasiūlymuose, abiejose nuomonėse naudojama kalba, žodynas yra per daug kritiški. Ir kertamasi dažnai su žmogaus teisėmis. Tokiam neigiamam vertinimui APP e nepritarė. Mes manome, kad tie, kas dirba pasienio e, postuose, daro labai daug, dirba sudėtingomis sąlygomis, reikėtų pripažinti šiuos menų darbą, jį įvertinti padėkoti šiems asmenims. Taigi, esame pateikę pranešėjai pasiūlymų dėl kompromiso ir tikrai tikimės veiksmingo bendradarbiavimo, kad būtų galima pasiekti veiksmingo rezultato. Uh, ir tikrai e, netinkama kiekvieną kartą kartoti visapusiškai gerbent žmogaus teisės ir migrantų teisės, juk tai yra neatsiemas ES teisės principas. Ir jeigu kiekvieną teisės aktą pildysime tokiamis nuostatomis, tai tik tie teisės aktai pasidarys sunkesni, sunkiau interpretuojami ir taikomi. Uh, Vėlgi nuostatos dėl, pavyzdžiui, vaikų pirštų atspaudų ėmimo ir mm, vaizdo atvaizdo įrašymo, tai <clears throat> tokios nuostatos teisės aktus apsunkintų. Dėkojame nuomonės referentai, nuomonės referentai ir šešėliniams pranešėjams ir tikiuosi, kad bus pasiekti tokie kompromisai, kurie leis užtikrinti mūsų piliečių e, saugumą ir saugačių. Kolega Picula, prašau. Dėkoju. Šengen informacijos sistema yra šengenų bendradarbiavimo stuburas. Jis vaidi, sistema vaidina esminį vaidmenį, užtikinant judėjimą šengeno erdvėje. Tai yra trijų dokumento paketo pagrindas, tai nėra nieko naujo, tačiau visą tai turėtų pagerinti egzistuojančios sistemos veikimą. Tikslas yra paremti ES saugumo programos veikimą ir SRD frakcijos vardu pateikėme keletą e, pakeitimų susijusių informacijos teikimu. E, mes taip pat pabrėžėme e, pakeitimas konkrečiai 20 SU. Be abejo, svarbu taip pat atkreipti dėmesį turimą informaciją, į surinktaus duomenis ir atlikti tinkamai koordinavimo darbą. Sukurtas portalas turėtų padėti geriau veikti SIS ir tai taip pat padės efektyviau gyveninti primtus sprendimus ir užtikrinčiau padės valdyti migracijos srautus. Tai yra tie dalykai, kur yra susiję su kompetencijos ryčių pasiskirstimu, ypač kur kalbama apie sienos apibrėžimus. Um, nes valstybės narės, kurios dar nėra prisijungiusios prie šengeno sistemos, tokios kaip Kroatija, pavyzdžiui, mm, neaišku, kaip turėtų elgtis, ką, ar mes kalbam apie ES išorės sieną, ar kalbam apie šengeno zonos išorinę sieną. Ir aš manau, kad čia irgi reikėtų teikti pakeitimų 12 straipsniui, nuvatytam konstatuojamoje dalyje. Tiek būtų. Ačiū. Dėkuoju kolegai Picula. Kolegė Liuzing, prašau. GUE frakcijos vardu. Dėkuoju. Aš kalbu kolegos Miguel Orban vardu, kurio šiandien čia nėra. Miguelis Orban norėtų padėkoti pranešėjui. Mes paremtume bet kokį pakeitimą, kur kalbam apie žmogaus teisų užtikrinimą. Nors mūsų kompetencija čia labai ribota, norėtume jau būtų pabrėžta, kad mums yra labai svarbu tai, kad būtų kiekvieno asmens orumas ir teisės užtikrintos. Būtent dėl to ketvirtasis kompromisas mūsų požiūriu yra esminis. E, galimybė e, susipažinti su asmeniniais duomenimis, juos pataisyti turėtų būti sudarytos sąlygos, skaitant ir žmonės, kurių nėra ES teritorijoje. Pranešimuose Abiejose svarbiausi dalykai yra duomenų rinkimas, jų perdavimas. Mes manome, kad visa informacija ar duomenys trečiosiom šalims neturi būti perduodami. Mes mm, nemanome, kad reikia kriminalizuoti migraciją, kad, kaltinti, kad reikia kaltinti migrantus teroristiniais išpoliais ir panašiai. Tai yra iš tikrųjų prieštaraujantis dalykas mūsų ES vertybėms. Mes e, paremsime visus pakeitimus, kurie saugo žmogaus teisės ir žmogaus orumą, ypač trečiosiuose šalyse. Ačiū. Ačiū kolegė Lūzing. Norėčiau priminti kolegos, kad balsavimas vyks taip pat Liepos 11 dieną komitete šiuo klausimu. Tiksliau šiais klausimais. Dabar Keliaujame prie aštunto darbo atvarkės klausimo. Tai yra tyrimo IS finansavimas pristatymas. E, komitetas, kuris, e, mes esame komitetas, kur bus kitas sprendimas, pasakys koordinatoriai. Svarbu aptarti finansinių srautų tenkančių AISIS valdymas. Pasižiūrėti, iš kur tie srautai kaip veikia ši organizacija ir kokius atsakymus pateikti šiai problemai ponas Jean-Claude Kuseran. Kur jis salėje? Pone Neslio Valiuo taip pat sveikinam atvykusiam. Kviečiu susėsti. Ponas Kuseran yra buvęs Prancūzijos ambasadorius Egipste, Sirijoje, jis taip pat buvo vykdomasis direktorius at, e, dirbęs e, užsienio e, gynybos reikalų ministerijoje ponelių Valiuo. E, yra arabų pasaulio specialistė. Ji e, yra dirbusi Prancūzijos politikos mokslų institute ir yra viduržėmio jūros regionų šalių ir artimųjų šalių, e, ir artimųjų rytų regiono šalių studijų e, bendradarbė. Tai štai, kadangi laiko maža, kalbėtojams skirsime po septynės minutės pasisakyti, kad pristatytumėte tą studiją. Nežinau, kas norėtų pradėti, ko gero pradės pone, žodis ponė Liuvaliuo, o paskui žodis mūsų svečiui. 10-12 minučių pasisakymų skirkime, o paskui pasilikime laiko diskusijai. 30 minučių turime visam mūsų klausimui išanalizuoti. Šodis jums. Pone Liuvaliuo, dėkoju. E, labadiena, ponės ir ponai Europos parlamento nariai. Atvykome čia pristatyti to tyrimo, kurį atlikome dėl islamo valstybės finansavimo. Aš norėčiau pateikti trumpą tokį pranešimą dėl to, kaip vyksta šios organizacijos finansavimas ir galiausiai suteiksiu žodį e, ambasadoriui Kusro. Pirmasis svarbus dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra toks. Ši e, organizacija, Islamo valstybė, yra sudėtinga organizacija. Tai yra turtingiausia pasaulyje teroristinė organizacija, tai yra labai svarbus dalykas, norint suprasti, kaip jinai finansuojama. Kodėl ši organizacija yra laikoma pasaulyje turtingiausia? Todėl, kad ji įsikūrė tam tikroje teritorijoje, skirtingai negu Al-Qaeda, pavyzdžiui, kuri buvo susikūrusi dar iki Daesh, iki Islamo valstybės. Ir skirtumas tarp jų abiejų yra tas, kad Daešas turi kontroliuojamą teritoriją. Tai leido pasiekti reikšmingų finansinių išteklių tai organizacijai. Pirmiausia, tie ištekliai buvo gaunami iš naftos, nes ten, kur veikė uh, E, islamo valstybė tarp Sirijos ir Irako yra naftos turtingas regionas. Tas e, faktas leido taip pat kontroliuoti ir medvilnės bei kviečių gaunamas pajamas. Kontrabanda taip pat e, buvo pasitelkta šiai organizacijai finansuoti, dar labiau buvo aktyvuota ši sistema. Na ir vyko kontrabanda antikvariniais kūriniais, meno kūriniais Kaip žinote, tai yra tas regionas, kur yra ypatingai vertingų archeologijos centrų ir tų išteklių netrūko šiai organizacijai. Dar vienas dalykas dar yra tas, kad buvo plėšiami bankai. E, Mosulo bankas, pažiūrėjau, buvo apiplėštas ir ši organizacija tuo būdu 700 milijonų dolerių grobi gavo iš karto. E, veiklai organizacijos stei, pradėti jai steigtis šis dalykas labai padėjo. Uh, Žmonės taip pat buvo apmokestinami, nes Daešas įgyjo teritoriją, ten gyveno žmonės toje teritorijoje ir e, Islamo valstybė kontroliavo iki 8 milijonų žmonių savo okupuotoje teritorijoje. Tai reiškia, kad buvo numatyti mokesčiai, dideli mokesčiai, buvo tiesiog išlūpinėjamos lėšos iš žmonių ir tuo būdu ši organizacija uh, Mm, nebe, jai šiai organizacijai nebereikėjo išorės finansavimo, bet ji turėjo pakankamai išteklių iš tų šaltinių, kuriuos aš paminėjau. Ta organizacija iki šiol gali gyventi iš to, ką turi. Kasgi vyksta dabar? Buvo imtasi priemonių tam, kad teritorinė e, islamo valstybės ekspansija būtų sustabdyta ir kad ši nebegalėtų e, naudotis turimais ištekliais. Buvo e, pasitelkti koalicijos bombardavimai, kad ši organizacija nebegalėtų naudotis naftos ištekliais ir kad ši organizacija kontrabandą nebeparduotų savo naftos. Tai e, aišku, sąlygojo nemažus nuostolius e, islamo valstybei, kadangi bombardavimai e, dėl bombardavimų nebebuvo galima naudotis visais naftos grėžiniais, o ta, ir dėl to sumažėjo ištekliai iš naftos islamo valstybei. Taip pat buvo pastebėta, kad ta teritorija, kurią užėmė Islamo valstybė, sumažėjo. Šiandien turime tokią organizaciją, kuri praranda galę, kuri mažiau užima teritorijos negu užėmė anksčiau, kai 2014 metais buvo vykdomas operacijos ir ši organizacija šiandien turi daug mažiau išteklių negu turėjo iš pradžių, kadangi yra mažiau žmonių, tad mažiau iš ko liko plėšti Tas lėšas žmonės nuskurdo labai smarkiai ir e, ši organizacija nebegali imti tokių didelių mokesčių iš žmonių gyvenančių savo kontroliuojamoje zonoje tiek pat, kiek imdavo anksčiau. Taigi ši organizacija praranda galės, kadangi finansavimą gauna šiandien mažesnį, ji mažiau patraukli jaunimui, kadangi iš pradžių siūlomas užmokestis tiems kovotojams buvo pakankamai didelis, daug jaunimo išvyko ten, kadangi uh, kovotojai gaudavo didžiulius darbo užmokesčius. Lygiai taip pat atsakingi už komunikaciją šios organizacijos. Dabar tas darbo užmokestis yra gerokai sumažėjęs. Tačiau noriu pasakyti, kad tai nereiškia, kad šio organizacija baigė savo egzistavimą ir kad nebegali daugiau kenkti, net reikšmingai kenkti. E, tai, kad ji turi mažiau išteklių, tai yra vienas dalykas, bet prie tos to, to, to naujo ekonomikos elemento organizacija prisitaikė. Šiandien ši organizacija patiria sunkumų e, pritraukdama e, savo kovotojus, nes darbo užmokestis daug mažesnis, kuris siūlomas dabar, yra įtampos tarp pačių kovotojų, nes jie supranta, kad jiems mokama mažiau, negu jie turėtų gauti. Ir šiandien e, kovotojai gauna mažiau pinigų, nes e, Islamo valstybė suprato, kad e, kadangi kovotojams pinigų lieka mažiau, komunikavimas tampa svarbesnis, kad iš viso pasaulio būtų galima pritraukti kovotojus, kad jaunimas atvyktų ir stotų į Islamo valstybės kovotojų gretas. Tad štai, aš paminėjau labai greitai tuos svarbiausius elementus ir turėsime progą uh, diskusijoje prie jų grįžti detaliau, jeigu pageidausite. Kadangi laiko maža, norėčiau įbendrindama pasakyti, kad iš tikrųjų ši organizacija nebeturi tiek išteklių kaip anksčiau, bet tai nereiškia, kad jinai išnyko visiems laikams jokių būdų. Ir štai ambasadorius jums papasakos šiek tiek daugiau dėl to antrojo aspekto. Dėkoju. Anės Liuvaliuo mums labai aiškiai išaiškino, kaip ši organizacija prarado kai kurias savo galias ir kodėl situacija pasikeitė. Ji prarado teritoriją, prarado išteklius, prarado didžiulės lėšas ir prarado savo centrinį e, vaidmenį, nes svarbiausiuose miestuose ta organizacija nebėra tokia centralizuota. E, ši organizacija taip pat prarado daug paramos ir štai dabar e, E, net iš, išorės jėgos yra nukreiptos prieš ją, daugelis valstybių irgi daro viską, kad jos galios e, silpnėtų. Tačiau organizacija nusilpusi turėjo pakeisti savo struktūrą, peržiūrėti savo ambicijas ir ji šiuo metu prisitaiko prie samos situacijos. Visi e, stebėtojai, apžvalgininkai pripažįsta, kad ši organizacija dar nereiškia, kad prarado visas savo priemonės ar gebėjimą kenkti. Tikrai ne. E, tikrai E, visi žino, kad ateis tas etapas, kurį galėtume vadinti vėlesniu etapu. Kokia ateitis šios organizacijos, kokia jos finansavimo sistemos ateitis, kiek jis sugebės kenkti ateityje ir kokias priemonės ji turės ir ateityje. Čia tų scenarijų nieko tokio išdėstyto detaliai nėra, niekas nėra surašyta ir išdėstyta, bet galime peržvelgti tuos faktorius, kurie gali būti svarbus ateitie, kad suprastume, kas gali vykti ir kad nuspręstume, kaip vertinsime islamo valstybės gebėjimą kenkti jūs grėsmę ateityje. Pirmoji hipotezė. Ji labai paprasta. Enies Liuvaliu apie tai kalbėjau. Tai yra organizacija, islamo valstybė, kuri uh, nebeturi savo tokios didelės teritorijos. Iš pradžių tai buvo teritorinė organizacija, tai egzistavo jos sostinė, buvo centralizuotos organizacijos, finansų sistema, komunikavimo sistema ir taip toliau. Dabar jau situacija yra pasikeitusi. Ji labiau, e, ta sistema nebe tokia stipri, ji išdraskyta, nebėra centro, nebėra teritorijos. Tačiau organizacija išsibarščius dabar Kaip matome, kaip, bet ši organizacija pasi, pasitelkia panašią sistemą kaip Al-Qaeda ankstesnėse savo fazėse. Ši organizacija bando adaptuoti savo gebėjimus kenkti, savo veiksmus, e, priderindama prie to fakto, kad jinai dabar išdraskyta, išsimėčius. Be abejo, organizacija išėjo iš savo teritorijos. Sakoma, kad galbūt e, ši organizacija pasitrauks į dykumas. Ar tikrai, o gal ne, kaip tik gal grįš į miestus ir vykdys ten kokius nors veiksmus. O gal pasirinks dar kokius nors veiksmų tipus. Tai yra ta organizacija, kuri kenčia, kuri nelaiminga. Ir dabar vykdomas uh, tas einamasis. Uh, mažų kainų terorizmas, jeigu taip galima pasakyti. Na tai nėra geras dalykas. Bus grėbiamas veiksmų, kurie kainuos mažiau, bet kurie bus lygiai tokie pat pavojingi ir mirti nešantis kaip ir anksčiau. Ir e, yra tokia rizika, kad bus pulinėjami žmonės, o ne jų grupės, bus imamasi atskirų, izoliuotų veiksmų, e, ta organizacija pati reikšis mažiau kaip organizacija. E, Ir šiaip bus bandoma išlaikyti centrinę struktūrą, kurios funkcija bus koordinuoti visos organizacijos veiksmus. Tai tiek būtų dėl pirmosios hipotezės. Dabar vyksta tokia pradinė adaptavimosi fazė. Reikės organizacijai išmokti veikti su mažiau, su mažiau išteklių, su mažiau priemonių. E, iki šiol ta organizacija E, nekėlė didelių klausimų dėl sąnaudų. Dabar tiesiog ieškoma pigesnio terorizmo būdo. Tai nereiškia, kad jis yra mažiau pavojingas. E, finansavimo klausimai nebėra vienintelis dalykas, vienintelė priemonė kovai su islamo valstybė. Svarbu tai, kad kol kas buvo stengiamasi nutraukti šios organizacijos finansavimo šaltinius. Dabar reikės kitų priemonių. Tie veiksmai susijęs su finansavimu dabar turės galbūt būti nebe tokie esminiai, kurios vykdys valstybės kovojančių su islamo valstybė. E, taigi, ar yra kitų hipotezių? Jų yra. Priešingai, ta organizacija nesusitaikė su to savo tokiu išblaškimu. Ji organizuosis su tom priemonėm ir su tais ištekliais, kuriuos turi. Bus bandoma išlaikyti centrinę struktūrą, bus paleista dar stipriau propagandos mašina, e, bus stengiamasi dar labiau tvirčiau organizuotis. Galima įsivaizduoti ir tokią hipotezę. Nes, kaip jau sakiau, jokio pagrindo tam nėra, bet gali atitikti taip, kad, ti, kad ši organizacija iškels savo kaip svarbiausią tikslą išgyvenimą, kad ji galėtų išlikti. Tai dėl to ieškos naujų išteklių. O kur tai būtų galima rasti? O būtent pasitelkus naujas technologijas bus tengiamasi labiau panaudoti tuos paramos šaltinius, kuriuos gali sutelkti. Ir taip pat stengsis leistis į nelegalią prekybą, į finansinę spekulaciją ir panašiai. Ji taip pat gali pasitelkti modernes priemonės, modernius būtus, kad galėtų gauti daugiau finansinių priemonių. Tai reiškia, kad galimybės yra pačios įvairiausios. Viena jų, kaip jau sakiau, yra ta e, piges, pigesnė versija, o kitas dalykas bus tenkiamasi arba organizuoti savo struktūrą, kaip tai daro mafija, arba bus tenkiamasi uh, E, veikti su mažiau priemonių, bet smogti taip pat skaudžiai. Tai štai, bus keičiama ko gero ir vadovaujama struktūra bei jos vaidmuo. Tiek būtų, ačiū. You, Mr... Ačiū. Ponams prelegentams, dabar pakviesiu kolegas. Tik vienas kolega išreiškė norą kalbėti. Matau dabar dar ir daugiau rankų. Ponas Korvin Mikė. E, ne tai, kad jis kažką ypatingo pasakys, bet suteiksim žodis pirmas paprašė. Pirmiausia, turėtų kalbėti frakcijų atstovai, pasirodo, APP, e ponas Picula. Norėčiau pateikti labai paprastą klausimą. Stengsiuosi labai atsargiai Aš labai atsargiai e, vertinu tai, ką Jūs pasakėte apie islamiškosios valstybės finansavimą. Taip, e, pinigai e, tarsi ateidavo laimint teritorijas, bet dabar jie praranda teritoriją. Tai kaip bus su uh, tarptautiniu finansavimu? Žinia, kad islamiškai valstybė daug susilauda užsienio pinigų, ypač iš Persų įlankos valstybių ir kitų pusių. O kaip bus su uh, užsienio pagalbą, mes daug kalbame apie užsienio kovotojus, o kaip bus užsienio pagalba, žinia, kad tokių pinigų yra. Kokia būklė dabar čia? Ana. Ačiū. Panas Auštrevičius iš liberalų. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad mus informavote šią itin svarbę temą. ASIS finansavimas. Mano klausimas būtų toks. kiek žinoma, kad kitos teroristinės grupės bandė pasimokyti iš ISIS finansavimo gudrybių. Tai yra tam tikra kompetencija, kurią teroristai yra sukaupę, kurią galėtų perimti kitos pavojingos teroristinės organizacijos kitose pasaulio dalyse. Jos gali pasinaudoti e, žiniomis, kurios e, yra sukauptos ISIS. Ačiū, GUE NGL vardu, ponas Takoso, vicepirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau e, būtų galima aptarti daugelį jūsų paminėtų klausimų. Žinia, kad kalbam daugiausia apie Iraką ir Siriją ir žinia, kad e, daug kas yra susijęs su Irako kariuomenė ir islamiškusios valstybės bazės e, pasaulietinėje vyriausybėje Falūžos Baramo regionuose, kur taikomas tarsi pasaulietiškas valdymo būdas. Norėčiau, kad jūs pakalbėtumėt apie prekybą nafta. Junktinių tautų saugumo taryboje apie tai buvo kalbėta. E, su ties siena su Turkija. Ar tiek pat yra naftos parduodama, kiek, e, e, ar toks pat mastas, koks meno kūrinių rinkoje? Matome, kas vyksta Turkijoje. Net jeigu islamiškai valstybė praranda teritoriją, išlieka tinklai, kurie leidžia jai e, pasipelnyti ir mes tos tinklus turėtumėm rasti. Toliau FDD vardu ponas Korir. Karver. Aš e, ką tik su Mer kalbėjausi, todėl aš e, šitą praleidau. Kai mes kalbam apie islamiškąją valstybę, mes kalbam apie e, finansinė jos pusė, kuri dabar yra pažeista. Bendrai organizacija dabar yra pažeista. Ar yra kažkokių įrodymų dėl jos finansavimo šaltinių pablogėjimų? Mes žinome, kad yra galbūt atskirų organizacijų, kurios remiasi. Ar turite kokių įrodymų, kad pinigai yra perkeliami? Uh, iš e, ten į kitas vietas. Islamiškai valstybė atrodo dabar sudėtingas etapas. Ir aš norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai galvojate. Ačiū toliau, Korvin Mikė. Ja mam y, e, kilka pytań. E, pierwsze jest takie, że ku mojemu szokowi zupełnie nie. Keletą klausimų turiu. Visų pirma, aš nežinau, kas perka tą naftą. Kiek aš žinau, e, iš pokalbio su ambasadoriumi artimuose rytuose, amerikiečiai perka naftą. Man labai aiškiai tai buvo pasakyta. Taip pat paaiškėjo, kad Turkija perka naftą iš islamiškosios valstybės. Žinant šių laikų metodiką, kaip e, gali būti, kad iki šiol nėra sunaikinti naftotiekiai ir dujotekiai. Visa kita infrastruktūra per dvi dienas sunaikino. Kodėl naftotiekiai lieka nepaliesti? Kitas dalykas, kurio aš negaliu suprasti. Gal paprasčiausiai žmonės nenori, kad tie naftotiekiai būtų sugriauti ir ta nafto šaltiniai. Dar vienas įdomus dalykas. Aš esu girdėjęs, kalbant, kad e, islamiškoji valstybė perkelia savo veiklą į Libiją. Ar jūs ką nors apie tai žinote? Trečias dalykas. Abu svečiai kalbėjusiai laikėsi nuomonės, kad Daesh islamiškoji valstybė išgyvens e, per koalicijos išpolius. Bet ar iš tiesų turit kokių planų, perspektyvų? Także chciałem podziękować. E, Aš taip pat norėčiau padėkoti už šio klausimo iškelimą, už pranešimą, už galimybę dalyvauti šiuose diskusijose. Turiu prisipažinti, kad aš taip pat e, nesupratau, kaip pajamos iš naftos gali tapti finansavimo šaltiniu Daješui. Aišku, karinė terminologija kalbant, galima e, nustatyti juk tas e, naftos gavybvietės. Ir matome, kad teroristai metai iš metų nebaudžiami naudojasi e, turimomis lėšomis, aišku, dėl kitų priežasčių dabar Daješo jėgos silpsta, nes sumažėjo tas finansavimas, bet Mano klausimas būtų toks. Ar mes skaitinę išraišką galėtume įvertinti jų pajamų sumažėjimą? Jeigu Daesh praras labai daug, tai pradės ieškoti kitų išorės finansavimo šaltinių. Ir e, šią prasme e, manyčiau, kad reikėtų mums orientuotis į tą išlaidų mažinimą, e, tai yra pajamų mažinimą. Ačiū. Ačiū kolegos už klausimus. Suteikiu septynės minutės abiems pranešėms atsakyti. Kas norėtų pradėti, ponė, prašau. E, Juste rapidement pour répondre à l'ensemble de ces questions, il y a une chose qui... Reikia štai ką žinoti prieš atsakant visus tos klausimus. Islamo valstybei svarbu yra teritorija. Ji turėjo uh, teritorija, dabar jos teritorija mažėja ir tari, turi tiesioginį poveikį šios organizacijos finansavimo mažėjimui. Reikia suprasti, kad teritorija nebe tokia didelė, tos organizacijos kontrolė nebe tokia didelė šiai užimtai teritorijai ir dėl to tai turės minį vaidmenį finansų sumažėjimui. Dėl naftos ir kylančių dėl to klausimų reikia suprasti, kad Islamo valstybė jau pradžioje kai įsisteigė tame regione, pasinaudojo egzistuojančiai šiame regione kontrabandos tinklais, kurie visada ten egzistavo. Įsivaizduokite tokį regioną, kur daug dykumos, važiuoju, Raka e, buvo e, Sirijoje Islamo valstybės sostinė. Įsivaizduokite visą tą zoną, kur įsikūrė Dešas. Ten didžiuliai dykumų plotai. Kontrabandos tinklai ten egzistavo visada. Organizacija tuos tinklus panaudoja savo tikslams E, pasinaudojusi tais seniai egzistavusiais sukurtais kontaktais. Tai štai, norint išsiaiškinti, kaip tai buvo įmanoma, šitą dalyką reiktų, reikia žinoti. Ši organizacija tik papildomai aktyvavo tos tinklus, tai padėjo per Iraką, per Turkiją parduoti tą naftą. Tai nebuvo, pavyzdžiui, valstybių lygmenių priimtas e, sprendimas, bet egzistavo žmonių palaikomas tinklas, e, jų valdomas tinklas ir buvo pasinaudota šią priemonę tam, kad būtų galima uždirbti pinigų. Kodėl sumažėjo piniginės lėšos dėl to, kad egzistuoja tarptautinis spaudimas. Pavyzdžiui, dėl meno vertybių kontrabandos. Anksčiau buvo tokių kontrabandininkų, kurie galėdavo tuos kūrinius parduoti, o dabar buvo įsteigtos sistemos tiems kūriniams aptikti ir stengiamasi užkirsti kelią, kad e, tie kontrabandininkai galėtų rasti pirkėjus jiems meno kūriniams. Ir galiausiai tos tarptautinės priemonės davė rezultatų. Tai nereiškia, kad nebeegzistuoja tokių tinklų, jų bus visada, bet e, šios sistemos yra kontroliuojamos daug geriau ir dėl to e, ši struktūra Islamo valstybė irgi prarado iš čia gaunamus finansus. Ir dabar tarptautinis finansavimas prieš užimant Farudžą ar Mosulą, e, kai kurie finansininkai, verslininkai visame regione e, finansavo tas brigadas, kurios nebūtinai iš pradžių priklausė Islamo valstybei, tačiau kai tie finansuotojai pastebėjo, kokią ideologiją remiasi Islamo valstybė, E, jie savo finansavimą sumažino arba nutraukė, nes tie verslininkai suprato, kiek blogo gali pridaryti ši organizacija. Bet iš pradžių buvo tokia sistema, zagat vadinamoji sistema, kuri pagal musulmonų religiją yra legali, kuri tų išteklių 25 e, procentus e, buvo galima skirti savo uždirbamų pinigų musulmonų bendruomenės reikmėms. Na ir tai vyko iki tol, kol, kaip jau sakėme, tie verslininkai suprato, kad reikia kovoti su šia islamo valstybė. Finansavimą nutraukė daugumą um, tų finansuotojų, nes iš pradžių buvo sakoma, kad tų lėšų reikia karitatyvinėms reikmėms, bet jie pastebėjo, kad dėje tie pinigai nusėsdavo ne tose kišenėse, kur turėdavo, kurios gaudavo ne tie, kam tie pinigai buvo skirti ir dėl to finansavimas sustojo. Ačiū. E, na, aš manau, kad jau būsiu atsakęs į daugumą užduotų klausimų, sako ponas Kusiran. Akivaizdu yra tai, kad e, islamo valstybė nesirado iš niekur. Buvo daug problemų, daug sunkumų, buvo e, daug kontrabandos vykdomos per sienas, tos sienos buvo pakankamai keuros. Ir dėl to tarp Irako ir Turkijos, Irako ir Irano E, Sirijos ir Irako nuolatos vyko kontrabanda. Tai yra socialinė ir ekonominė realija. Kontrabandos tinklai ne visi yra susiję su terorizmu. Tai yra dažnai socialiniai, gentiniai tinklai. Tai yra taip pat ir sunitų bendruomenės tam tikras e, E, vaidmuo čia pasireiškia. Dabar šiaip bendruomenė irgi susilpninta, jie, skait, jie mano, kad yra neteisingai nukentėję ir štai dabar galima tik patvirtinti, kad iš tikrųjų tie įvairūs kontrabandos tinklai egzistavo ir anksčiau. Na tiek būtų. Dėkoju. Okay, thank, thank you, colleagues. Any further questions or remarks? Ačiū kolegos, ar turėtumėte daugiau klausimų ar pastabų? Presentation is very interesting. Well, it's quite important to hear. Okay, well. Gerai. Išgirdau pasiūlymą pristatyti E, trumpą informaciją, skiriu maksimum penkias minutės ją ja, pristatymą. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, pabandysiu labai trumpai pristatyti studiją. E, Sentinel 2 sistemos atlikta. E, jie atliko Europos oro erdvės agentūra. E, čia matome taip pat NASA panaudotą sistemą. Nuo 17 metų vasario čia matoma, kaip veikia E, Sirijoje naftos gavybos zonos. Modis duomenys leidžia pas, štai matyti terminę veiklą šalies centre ir rytuose. Jeigu palygintume tuos duomenys su tuo, kur yra naftos struktūros svarbiausia gavybos, matome, kaip aktyviai veikia tie gavybos centrai. Štai matome du tie tinklai tokie ir aktyviai veikiantis, perdirbimo įmonių taip pat yra keletas veikiančių aktyviai. Štai, pavyzdžiui, čia. Į vakarus nuo Palmyro šalies centre. Ir čia matome, yra didelis terminis tankumas, iš kur štai toks ir vaizdas, kurį čia matome. Santinelidų sistema patvirtina e, šiuos duomenis, kurie pat, kuriems aptikti buvo naudojami infraraudonėjai spinduliai. Tie abu paveikslai leidžia pasižiūrėti taip pat ir kur vyksta, taip sakant, mėgėjiš, mėgėjiška naftos gavybos veikla. Štai jeigu pažvelgtume į tas abizonas, pamatytume, kad štai e, čia matome dūmus savotiškus kairėje dešinėje. Ir taip pat matome, kad tos dvi zonos yra aktyvios. Štai tų mėgėjiškų naftos laivų centrų veikla. Žaliai yra pažymėti tie centrai, kurie aktyvus E, jie yra legalūs centrai ir tie mėgėjiški centrai pažymėti geltonai. 17 vasarį e, buvo gauti tie duomenys, Daešo zona yra pilka, maištininkų zona žalia, raudona vyriausybinių pajėgų ir geltona kurdų zona. Ši panorama leidžia pasižiūrėti, kad mėgėjiška gavyba yra sutelkta kurdų pajėgų rankose ir Daesh arba Islamo valstybės pajėgų rankose. O vyriausybės pajėgos turi tas legales, tuos legalius veikiančius centrus. Tai tiek būtų galima pasakyti iš to, ką matome žemėlapį. Dėkuoju. Okay, Ačiū. E gerbėmiesiems prelegentams už pranešimus. Kolegos, kvieščiau e, atidžiau susipažinti su ES finansavimo e, pristatymų, su pranešimais. Tikrai verta juos perskaityti. Ačiū visiems. E, geros popietės. O mes einame prie devinto E, darbo atvarkės punkto. Dabar norėčiau priminti, kad tai bus uždaras posėdis, taigi tik tai įgaliotini nariai, frakcijos e, pareigūnai gali dalyvauti šiame posėdyje, o kitus išorės lankytojų svečius norėčiau paprašyti išeiti iš posėdžių salės. Ačiū.